Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Mėly kolegos, ponios ir ponai, ketvirtoji įtrė komiteto posėdžio dalis ir šį kartą mūsų laukia labai įdomi tema - Europos kosmoso strategija. Viešiai svarstymai noriu pasisveikinti su mūsų prelegentais, E, jau vakar e, mūsų komiteto posėdyje kalbėjome apie šios strategijos pristatymą. Ponas Ševčiavičius ir komisijos narė Bienkovska e, pristatė tą strategiją, kuri komisijos buvo paskelbta prieš dvi savaitės 26 spalio. Ta kosmoso strategija Europai buvo paskelbta. Jos tikslas yra leisti Europai išlaikyti ir sustiprinti savo lyderio pozicijas kosmose, kosmoso rinkose ir pasinaudoti kosmoso teikiamomis galimybėmis. Na, žinoma, turime atsižvelgti, kad kosmoso pramonėje aplinka pasaulyje keičiasi labai greitai. Aš nesu taip įsitikinęs, ar iš tiesų Europa yra lyderė. Jeigu sakoma skatinti mūsų pozicijas, tarsi tai reiškia, kad mes esam lyderiai. Aš mūsų svečių ir noriu paklausti, ar taip iš tikrųjų yra, nes mes kalbame apie tolesnį skatinimą. Galbūt reikia pasivyti lyderius Mm, Europos parlamentas birželio mėnesį priėmė dvi rezoliucijas šią temą. Pirmoji buvo apie kosmoso rinkos įsisavinimą ir antroji apie kosmoso panaudojimą saugumo ir gynybos reikalams. Mūsų svarstymuose bus dvi sesijos, po du prelegentus kiekvienoje ir aš labai norėčiau paprašyti mūsų prelegentų kalbėti nedaugiau kaip po 10 minučių. Norėtume, kad toliau vyktų diskusija. Na, bet kai kurie pasisakymai taip pat atsispindi ir skaidrėse, tai aš suprasiu, jeigu šiek tiek reikės ilgėliau kalbėti. Pirmoji sesija yra pirmasis mūsų prelegentas, ponas Dos Dorydės. Jis yra Europos GNSS agentūros vykdantysis direktorius, tai yra kosmoso agentūros vykdantysis direktorius. Ši agentūra atsako už konkrečius veiksmus šioje srityje. E, pone direktoriau, dar vieną turiu Jums klausimą. Norėtume truputį daugiau išgirsti e, apie tai, kaip Europos agentūra ir nacionalinės agentūros bendradarbiauja ir dirba bendradarbiaudamos tarpusavėje, nes visada geriau susivokti, žinant, e, kaip e, Europos agentūra veikia, kiek e, nacionalinių valstybių yra sumaniusios panašias agentūras įkurti ir kaip jos bendradarbiavė. Taigi žodis jums. Ir dar kartą sveiki atvykus. E, Pone pirmininkė, visų pirma, labai dėkui už tai, kad pakvietėte mus į šiuos svarstymus. Tai suteikia galimybę agentūrai paaiškinti tai, ką mes darome. Į pirmąjį atsakymą galiu atsakyti pasinaudodamas savo pirmąją skaidrę. Taigi esame e, reguliavimo agentūra. Iš esmės tai reiškia, kad mūsų valdyboje posėdžiauja 28 valstybės narės plus komisija. Mes e, dirbame su Galilėjo ir EGNOS e, sistemomis, taigi nepriepiame visų kosmoso reikalų, palaikome artimus santykius su komisija, bet taip pat ir su Europos e, kosmoso agentūra. Pasirašėme labai svarbų susitarimą neseniai ir tuoj neužilgo pamatysite, kad e, Europos e, agentūra atsako už e, sistemų e, įsteigimą, dislokavimą, o mūsų agentūra užtikrina, užtikrina konkrečias paslaugas. Taigi mes e, užsiimame rinkos plėtra, rinkos palaikymu. Aš manau, kad iš mano pasakymo suprasta truputį daugiau. Dabar e, pirmoji skaidrė, joje mes bandome paaiškinti, ką mūsų agentūra daro E, yra mūsų kosmoso strategijoje yra e, keturios svarbiausios kryptis, taigi jūs matote keturias svarbiausias agentūros funkcijas, e, jos atspindi, ką mes darome. Pamanėme, kad tokiu būdu geriausiai galime paaiškinti, ties kuo susitelkia agentūra. Taigi paslaugų kūrimas, paslaugų teikimas, rinkos plėtra ir saugumas. Taigi, pirmiausia, pirmoji kryptis. Mes bandome maksimizuoti kosmoso nešamą naudą visuomeniai ir ES ekonomikai. Ką agentūra šią prasme daro? Neturiu labai daug laiko, tai pateiksiu keletą konkrečių pavyzdžių iš viso gal du. Pirmiausia, dėl Egnos. Tai yra Galilėjo pirmtakas. Jau keturi metai 400 oro uostų naudoja Egnos sistemą Europoje. Kai kurios šalis, kaip Prancūzija, jau turi planų atsisakyti savo turimos infrastruktūros ir vietoj jos naudoti EGNOS sistemą. Tai rimtas pasiekimas. Antras svarbus pasiekimas yra tai, kad mes, mes jau matome, kad atsiranda susidomėjimas Galilėjo sistema. Liepos mėnesį buvo sukurtas pirmasis Europos išmanusis telefonas, kuris vis, visiškai suderinamas su Galilėjo Manau, kad tai yra labai svarbus rezultatas, nes tai demonstruoja rinkos susidomėjimą galėjo ir Egnos. E, Mūsų ateityje, aišku, laukia dideli technologiniai iššūkiai. Na, vienas iš jų yra autonominis vairavimas. E, E, matome, kad jis jau pasirodo, ateities automobilis e, bus automatiškas ir naudosis ne vien tik tai GNSS, bet ir kitais jutikliais. Na ir mūsų agentūra artimai bendradarbiauja su svarbiausiais pramonės veikėjais, kad galėtų padėti tokį automobilį ateityje sukurti. Kalbant apie kitą kryptį, tai E, konkurencingo ir novatoriško Europos kosmoso sektoriaus plėtra. Kas čia nuveikta per keletą paskutinių metų? E, apie šimtas projektų buvo šioje srityje parengta, remiantis e, septintąją pagrindų programą ir keliasdešimt remiantis horizontas 2000. 20. Taigi mes norime pritraukti į šitą verslo segmentą naujus verslo subjektus ir greta to dar e, atliekame tam tikro katalizatoriaus vaidmenį, bandome suburti įvairias kompetencijas, įvairius e, e vaidmenis ir Vienas iš pavyzdžių yra civilinėje aviacijoje, kur tuo metu apskritai šioje srityje nieko neturėjome. Ir mes subūrėme sertifikavimo institucijas, e, e, oro e, navigacijos paslaugų teikėjus, oro uostų atstovus ir taip toliau. Ir dabar turime EGNOS, kuri, kaip sakiau, plačiai naudojama Europoje. Ką ketiname daryti ateityje? Žinoma, ir toliau dirbsime panaudodami Horizontas 2020. Tai labai naudinga priemonė. Yra ir kitų e, priemonių, tokių bazinių elementų, kurie susitelkia į konkrečius elementus ir konkrečiai į imtuvo e, sukūrimą ir, ir tobulinimą. Na ir žinoma, mes draugė su viešosios e, administracijos institucijomis e, bandome padėti joms e, įvedant tam tikras sistemas, tokias kaip, pavyzdžiui, sunkvežimių kelių mokesčio surinkimas. Europoje turime tokią kelių mokesčio sistemą, kuri naudojasi būtent GNSS Toliau, trečioji kryptis - tai Europos autonomijos stiprinimas kosmoso panaudojime, užtikrinant e, saugią aplinką tam. E, mes matome, kad GNSS sistema kol kas yra dar pažeidžiama ir kad vis labiau ir labiau svarbą įgyja saugumo matmuo. Ir čia aš noriu Jums pasakyti, kad šiandien į mūsų agentūrą galima žiūrėti kaip į vieną iš svarbiausių subjektų e, kosmoso srityje, e, dirbantį saugumo srityje. Paryžiuje turime saugumo centrą, jis veikia Paryžiuje, 30 žmonių, 24 valandas per parą. Ir mes taip pat dirbame su uh, tam tikromis paslaugomis, kurias teikiame uh, valstybiniams užsakovams e, eina kalba apie labai stiprius signalus, užkoduotus signalus, daugiausiai naudojimus saugumo reikalams. Turime ir e, atitinkamą tarybą, kuri e, kažkuria prasme sertifikuoja, užtikrina saugumo reikalavimus ir mūsų agentūra, panaudodama savo techninės žinias, stebi ir užtikrina, kad laikomasi saugumo reikalavimų. Ketvirtoji strategijos kryptis yra Europos vaidmens e, pasaulyje stiprinimas ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas. Taigi mes e, aktyviai remiame komisiją, e, jos tarptautiniuose veiksmuose. Bet čia reikėtų pasakyti, kad e, jau matome labai įdomių ženklų šioje srityje. E, geras pavyzdys, e, kuris įvyko prieš savaitę. Vienas industrinis subjektas pasirašė sutartį Korejoje e, dėl sistemos, kuri yra labai panaši kaip mūsų sistema, kaip EGNOS dėgymo. Tai yra labai įdomus žingsnis. Na ir žinoma, kad e, šią prasme mes tokiu būdu e, konkuruojame su JAV. Tai gerai atsako turbūt į jūsų ankstesnį klausimą. Dabar apibendrinant e, mūsų agentūros e, veiksmus, jūs matote čia sąrašą. E, paslaugų teikimas, saugumas, rinkos plėtra, mokslo tyrimai ir technologijų plėtra, komunikacija ir sklaida. Taigi, šia prasme mes esame veiklos agentūra, turinti labai aukštas kvalifikacijas ir tai yra tam, tikrai, e, tam tikra prasme unikali perspektyva. Aš tikiuosi, kad per tas kelias minutės nupiešiau jums gerą mūsų agentūros vaizdą. Na ir pabaigai labai populiaru pakalbėti apie išteklius ir aš taip padarysiu. Aš norėčiau, kad jūs suprastumėte, kad tai, apie ką aš ką tik pasakojau, yra nuveikta maždaug pasiekta e, šimto žmonių pastangomis, panaudojant biudžetą, kurio dydis 1,45 e, e, milijardų eurų. Labai ačiū. Kiek jūs milijardų? 4,5. 4,5 milijardų per e, iki 20 metų. 14-20 metams. Labai ačiū Jums už pasisakymą. Dabar kviečiu pasisakyti poną Batiston, kuris vadovauja Italijos kosmoso agentūrai. Jis Trento universiteto fizikos profesorius taip pat yra. O dabar pasižiūrėsime į nacionalinę e, kosmoso agentūrą, išgirsime jos poziciją. Ir aš suprantu, Europos agentūra yra reguliavimo agentūra. Žiūrint iš nacionalinio požiūrių taško, e, nacionalinė agentūra gali turėti visai kitą požiūrį kosmoso politiką ar veiksmus kosmose. Dėkoju, ponia Buzika, Jums už pristatymą ir aš Manęs buvo paprašyta, kad aš pakalbėčiau apie Europos e, kosmoso strategiją ir e, nacionalinių kosmoso institucijų vaidmenį. Kosmosas Europoje yra susijęs su maždaug trijų e, struktūrų tipo veikla. Pirmiausia, Europos kosmoso agentūra veikia, 22 valstybių organizacija tai yra, dvi ar trys nėra ES šalis, Europos komisija Europos Sąjunga apskritai puikiai joms atstovaujama, bet yra ir nacionalinių institucijų, kurios e, yra skirtingo dydžio, e, kontekstas jų skirtingas ir investiciniai pajėgumai skirtingi. Aš kalbėsiu apie Italijos kosmoso agentūrą, kadangi apie geriausiai žinau, bet galima kai kurios pastebėjimus turbūt e, pritaikyti, galvant apie nacionalinį dalyvavimą ES mastu. Kaip e, veikiama tarpusavėje ESA, kosmoso agentūra ir ES kosmoso srityje palaiko tam tikrus ypatingus ryšius, nes beveik tos pačios valstybės e, sėdi prie e, to paties stalo, taip galima trumpai pasakyti. Bet kartais kyla problemų siekiant užtikrinti, kad sprendimai ir politikos priemonės at... sutaptų nes ištekliai ateina iš to paties šaltinio, tai yra valstybių narių. Ir kaip žinia, tai yra labai rimta problema ir Europos strategija kaip dokumentas yra svarbus, nes sprendžiamas kai kurios problemos. Ir elementas, kuris susijėtos du elementus, yra vyriausybės ir nacionalinės agentūros. Jeigu pažiūrėsime į šį mechanizmą, kaip mechanizmas sudeda iš trijų elementų, tai klausimas, kaip bendrauja tie mechanizmai, kaip jie saveikauja tarpusavėje, užtikrindami e, tam tikrus veiksmus kosmose. Europos komisijos programos yra tvirtinamos. Beveik 50 metų jau daug kas buvo padaryta. Ir pasižiūrėkime, e, per pastai dešimtmetį Galilėjas e, e, Kopernikus, taip pat e, stebėsienos ir padėties nustatymo sistemą. Galilėjo, pavyzdžiui, e, girdėjome, kad kalbama apie duomenų taikymo paslaugas, kitas paslaugas, kad duomenys iš Galilėjo būtų pritaikyti kaip galima plačiau ir taip pat galvojama, bus kaip e, tęsti e, Galilėjo panaudą po to, kai bus baigta kurti infrastruktūra. ESA tai yra techninė struktūra, kuri gyvendina strategiją, užtikrina, kad būtų kuriami palidovai, kad jie paleisti būtų deramai, veiktų deramai ir taip pat numatomi pagrindai paslaugoms teikti. Yra kitų e, agentūrų, kurios užsima saugumo klausimais Galilėjo E, kartais dalyvaujama operacijose, užtikrinama, kad paslaugos būtų užtikrinamos nacionaliniu mastu, taip pat prietaikos yra kūriamos ir siekiama užtikrinti, kad ekonomika gautų naudos iš to. Kopernikus. E, tai yra kitoks darinys šiek tiek. Europos komisija e, yra pagrindinis variklis čia ir e, siekiama užtikrinti, kad e, dideliais savimties duomenys būtų integruoti veiksmingai, kurie e, renkami palidovų, kad būtų panaudojami ekonomikoje ir Galileo ir Kopernikus turėtų būti stiprinami S vaidmenio valstybėse narėse, kad jie tai sulauktų pakankamai dėmesio ir tai yra labai svarbus elementas, kuris paremė tam tikrus argumentus. Kosmoso agentūra, dideliais apties duomenys, komunikacijas, duomenų perdavimas e, tiek Europos e, Sąjunga, tiek valstybės narės taip pat turi e, pamatyti, kad tai turi poveikį ekonomikai, kad yra naudos. Ir jeigu pasižiūrėsime į naują elementą, tai, ir, tai yra nauja programa SST E, stebėsenos ir e, padėties nustatymo programa e, tiek nacionalinės institucijos, tiek ES lygmuo įsijungia veikia ir reikia kalbėti apie privalumus iš veiklos. ES remia konsorciumą atitinkamą ir darbus iš horizonto 2020. Ir E, geriausia yra kiekvieną kartą pasižiūrėti, kaip skirtingus elementus sujungti, kaip jie veikia tarpusai ir kaip galima gauti daugiausiai naudos. Europos kosmoso strategija yra labai naudingas procesas, nes komisija e, nu, užtikrino, kad visi elementai ESA valstybės narės ir nacionalinės agentūros galėtų prisidėti prie diskusijų. Ir e, galiausiai atsirado dokumentas kuris aiškiai apibrėžia tai, ką dabar turime ir kur turėtume žengti toliau ir kas būtų naudinga visai Europai. Buvo minėti įvairūs ramščiai elementai, e, kurie svarbus ekonomikai, kurie gali e, užtikrinti, kad Europos kosmoso sektorius bus konkurencingas, e, aktyvus, taip pat, kad bus užtikrinta saugis, gera, palanki aplinka. Yra įvairių iniciatyvų, kaip kad Galileo Kopernikus ir SST dabartinės programos, toliau govsat.com e, paleidimo įrenginiai prieiga prie e, kosmoso ir taip pat e, suderinimas orbitoje ar kiti elementai. Ir e, reikia užtikrinti dabar, kad ekonomika gautų naudos iš kosmoso ir ESA yra tarsi e, toks centrinis punktas, kontaktinis punktas visoms organizacijoms ir ji sujungia skirtingas tas dvi dalis ir užtikrina, kad e, nauda būtų matoma valstybių narių ar vyriausybių lygmenių. Dabar porą pavyzdžių. Pavyzdžių apie tai, kaip Italijos konkrečiai e, kosmoso agentūra gali prisidėti. E, kosmosas kinta ir pokyčiai labai spartus. Matote nuotrauką, kuri, kurioje yra pavaizduota kosmoso e, stotis, iš kurios buvo paleisti nano palidovai. Ir tai keičia Žemės stebėsenos pra, praktiką. Amerika 71 nano palidovą paleido per pastarsius e, dviejus metus 350 milijonų eurų maždaug tiek kapitalizacija siekia. Ir kita, matote, nuotrauka, pakartotinis naudojimas raketos pradiniuose etapuose, kad būtų galima sumažinti sąnaudas raketų kaštus. Ir matote, kaip dabar viskas greitai keičiasi ir kaip mes turime greitai reaguoti, kad galėtume atremti visus iš, iššūkius ir pramoniai. Agentūroms reikia prisiderinti, reikia atitinkamai koreguoti politiką, dėl to mums reikia nuolatinio saveikaimo tarptų trijų pradžioje minėtų e, elementų struktūrų, kad mes galėtume neatsilikti Kosmoso ekonomika tai yra vienas iš svarbiausių elementų diskusijose, tai yra e, naujas tarsi požiūris. Kosmosas naudojamas ir e, dėl gerų priežasčių, nes kosmose atsiranda daug duomenų, o naujos, e, nauja ekonomika yra susijusi su internetu, duomenų panaudojimu ir paslaugomis. Tai yra nepaprastai svarbi dalis. Paslaugos, duomenys, internetas gali nepaprastai. E, greitai išplėsti ar išplatinti produktus žemomis sąnaudomis. Ir tai sukuria nemažai gerbuvio ir galima sukurti pelną labai per trumpą laikotarpį. Ir klausimas yra toks, ar pakankamai daroma Europoje, kad kosmoso ekonomika būtų e, stimuliuojama, ar mes viską darome laiku, o galbūt galima mes dabar kai ką pagerinti, pavyzdžiui, finansavimą, nes biudžetas yra labai svarbus dalykas. Jeigu pažiūrėsime į mūsų institucijos biudžetą, ESA, tai yra valstybių narių e, įnašai, komisijos įnašai ir pamatysite, kad mes esame antri po NASOS, JAV ir uh, virš Rusijos. Bet uh, jūs matote raudonus uh, apskritimus ir viskas priklauso nuo to, kaip yra skaičiuojama, gali tie apskaitimai būti mažesni ar didesni, bet tai yra susijęs su įnašais. Ir mums reikia spręsti e, šią problemą, nes Europoje vyksta daug veiklos, bet mes norėdami agresyvios strategijos turime labai gerai derinti savo veiksmus, nedubliuoti veiklos ir e, kitaip, jeigu nebus laiku investuojama, mes pradėsime atsilikti. Kas daroma Italijoje? Siekiama užtikrinti, kad šis mechanizmas, kuris taip pat egzistuoja nacionaliniu lygmeniu, nes yra nemažai suinteresuotų asmenų, kurie e, nori pasinaudoti iš kosmoso ekonomikos rezultatų, mes e, galvojame apie naujos organizacijos e, kūrimą pavaldžios ministrui pirmininkui, kuri uh, sutelktum įvairias agentūras, universitetų atstovus, pramonės, atstovus, pramonės atstovus, e, kurie susitiktų reguliariai, kad būtų užtikrinta, jog įgyvendinta deramai politika kosmoso. Ir šiaip jau tie darbai yra sėkmingai gyvendami, nes buvo nutarta čipe iš, e, tai yra specialus fondas, iš jo skirti lėšų e, strateginėms investicijoms į kosmoso ekonomiką pasirinktas elementas iš daugelio, tai buvo kosmosas, nes labai daug žadantis yra, žadančios galimybės privačių viešųjų partnerysčių, e, pavyzdžiui, naudojant duomenys iš Koperniko ir Galilėjo. Ir e, Taip pat, ką gali dar padaryti agentūra, gali savo ruoštų nacionalinė agentūra, e, gali plėtoti naujas technologijas. Ir tai gali sustiprinti infrastruktūrą tiek ES lygmenių ar e, ESA e, lygmenių tyrinėjimus, nes ESA gali kurti sudėtingą infrastruktūrą, bet pats įgyvendinimas e, jau pereina prie nacionalinių lygmens, egzistuoja tam tikros idėjos, kurias įgyvendina nacionalinės agentūros kosmo, pavyzdžiui. Italijoje mes SAR srityje e, naudojame e, didelę infrastruktūrą tiek civiliniams, tiek kariniams, kariniais tikslais. Govsatcom SST papildomos sistemos prie to plėtojamos. E, Sentinel 1 jisai pasirinktas kaip duomenis teikiantis palidovas, atsiradus skirtingoms sistemos, bet kosmoje Sentinel-1 atlieka skirtingas užduotis, jos viena kita e, papildo. Matote dabar e, Florencijos žemėlapį, tikriausiai skaitėte, kas atsitiko su Arno upe. Ir mes E, rinkome informaciją apie stabilumą pakrančių milimetrų tikslumu, nes turėjome įvertinti, kas, pavyzdžiui, jų, kaip keitėsi paviršius. Ir matote, kad tai pirmosios nuotraukos yra iš Sentinel 1, o kosmo yra daug tikslesnis vaizdas, nes jo pats tikslas buvo kitoks. Ir matote, kad prietaikos gali papildyti vieną kitą ir e, žiūrint į tokios šalies kapitalinį infrastruktūrą ir į Europos infrastruktūrą. Kitas dalykas prieiga prie kosmoso. Italija turėjo senas tradicijas plėtodama nedidelės paleidėjas raketas kaip Vega. E, Ariane 5 ir 6 taip pat yra su tuo susiję. Ir mes e, veikiame gana konkurencingai rinkoje ir taip pat turime sukaupę pakankamai duomenų apie pakartotinį naudojimą, poslinkius, variklius, apie poveikį aplinkai ir panašiai. Ir mes e, teikiame e, tam tikras paslaugas ESE, o paskui atsiranda galimybė komisijai pasinaudoti rezultatais ir toliau e, priiminėti tam tikrus e, politinius sprendimus ir priemonės. Ir mes turime užtikrinti, kaip suderinti raketas pasaulinių lygmenių ir taip pat kaip užtikrinti, kad e, Europos lygmenių deramai organizuojamas ekonominis lygmuo ir taip pat kaip užtikrinti, kad institucijos institucinės paleidėjas bus taip organizuojamos ar parduodamos, kad būtų naudinga tai rinkai ir kad nebūtų pakengta konkurencija. Ir mes skatiname komisiją diskutuoti apie tai, Tai susiję ir su Europos kosmoso strategija ir tai yra pavyzdys, kaip šalis gali prisidėti prie Europos kosmoso agentūros e, vaidmens e, ir dirbti kartu. Ačiū Jums už Jūsų pasisakymą. Dabar klausimai ir pastebėjimai. Ponas Marnesko, arba pavardu. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Turiu tris klausimus. Gerai, kad Koreja seka mumis. Bet klausimas, ar Egnos apims visą Europos teritoriją, tai mums svarbu. Labai svarbu, kad visos valstybės narės galėtų prieiti prie tos technologijos. Antra, ką manot apie Europos biudžeto lėšas numatytas kosmosui, kaip ateityje bus. Ir trečias klausimas, kokie padariniai galėtų būti mūsų kosmoso srityje išstojus jungtiniai karalystiai po rinkimų ir kartu po rinkimų JAV. Ačiū. Dabar dėl to kosmoso stebėjimo. Taip. Čia tikrai labai glaustai ir aiškiai buvo paklausta. O dabar ponas Zanonato, socialdemokratų frakcijos vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip, trumpi, aiškus klausimai tik neaišku, ar atsakymai tuos klausimus bus e, aiškus ir e, trumpi, glausti, ypač e, pastarėjai dvi klaus, du klausimai, e, tikrai daug juos galima sakyti. Ačiū pranešėjams už pranešimus ir tokias aiškės skaidres. Ir turiu keletą klausimų, norėčiau gauti juos atsakymų. Jūs turite sukaupę daug tarptautinės pavirties. Ar manot, kad komisijos strategijos keturi ramščiai gali leisti konkuruoti tarptautiniai plotmiai, ar tikrai spėsim šiaip jau e, e, reaguoti į pokyčius, kurie vyksta mm, pasaulyje, kituose pasaulio vietose. Antras klausimas ar galim užtikrinti vienodą kokybę, vienodas sąlygas e, visiems, visoms toms tarptautiniams e, struktūroms, kurios e, įsitraukusios į kosmoso tyrinėjimus ir ekonomiką. Toliau, trečias klausimas - kibernetikos, sakykime, kibernetinis saugumas ir kitos grėsmės. E, Tai kiek būtų naudingas tarptautinis bendradarbiavimas tam, kad būtų galima spręsti saugumo problemas ar išspręsti. Toliau keletą klausimų turiu ponui Batistonui. Tie klausimai daugiau susiję su Italijos e, situacija. Pirmas mano klausimas susijęs su Kinija ir Indija, jų būtent e, veiksmais kosmoso srityje e, būtent geopolitinis balansas kaip gali pasikeisti. Toliau kitas klausimas e, susijęs su Italijos vyriausybė. Ką daro Italijos vyriausybė, kad skatintų Italijos e, tartautinį, tai yra bendradarbiavimą e, įgyvendinant Europos kosmoso programą. Uh, Labai ačiū. Glaustai buvo pateikti klausimai. Toliau, pona Van Bosiut. EKR frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Ačiū dviem prelegentams už naudingą informaciją. Aš kalbu kolegos Tošinovskis Kio vardu, jis šiandien rytą turėjo išvykti į Prahą, jis paprašė manęs paklausti dviejų klausimų. Jie susiję su pono Marinesku klausimais. E, dabar Europos GNSS programos e, sėkmės raktas tai Galilėjo e, sėkmingas įgyvendinimas. Taip, dabar yra svarbiausi elementai, e, kuriuos e, šiaip jau valdo GSA, būtent agentūra, bet klausimas, ar to pakanka. Antras klausimas. Turiu galvoje Jungtinės karalystės būsimą dalyvavimą Galilėjo programoje taip jungtinė karalystė, ar manot, kad ir toliau bus stiprus strateginis partneris ir ar e, Brexit paveiks kažkaip agentūros darbą, turiu galvoje e, saugumo centrą ir, ir kartu tas infrastruktūras, kurios yra jungtinėje karalystėje. Tikiuosi, glaustai suformulavau klausimus. Labai taip, labai tikrai tiksliai ir, ir glaustai pateikėt klausimus, tai rodo, kad jums kosmoso klausimai rūpi. Ponas Kohličiak, labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi kalbėsiu trumpai. Turiu tris klausimus. Visų pirma, palidovinių technologijų dabartinis naudoj, naudojimas. Mm, mes e, aptarinėjom tai Ir dabar Rusijos, kitas dalykas, Rusijos ir Kinijos kosmoso programos. Mano kolega paklausė e, apie kitas dvi šalis, o aš e, klausiu apie Rusiją ir Kiniją. Labai ačiū e, kolegos tikrai už tokius glaustus klausimus. Aš gal klausiu ilgiau, atsiprašau iš anksto. Pirmiausia, pirmajam prelegentui dėl išteklių jūsų agentūrai, darbuotojų problemos. Tai gal keliais žodžiais konkrečiau galėtumėt paaiškinti išteklių darbuotojų klausimą. Kitas dalykas, jūs kalbėjot apie saugumą, apie kibernetinį saugumą, kibernetinės e, atakas, e, terorizmą ar į tai atsižvelgiant, kai dabar e, turint galvoje, kad Galilėjo jau tikrai pradės veikti artimiausioje ateityje. Kitas klausimas. Kaip geriau e, visuomeniai aiškinti kosmoso teikiamą naudą? Vakar kai kurie kolegos klausė e, būtent to, e, pas mus buvo atvykę du komisijos nariai, Šepčiovičius ir uh, Bienkovska. Ir dabar klausimai ponui Batistonui. Europos kosmoso sektorius yra gana sudėtingas ar pat sąlygos. Bet kaip mes galėtume um, padaryti šią erdvę nuoseklesnę, ką mes galėtume čia parlamente nuveikti. Ir kartu, koks vaidmuo tektų Europos kosmoso agentūrai. Mes ketinam kosmoso agentūros atstovų pasikviesti į komiteto posėdį lapkričio pabaigoj. Galbūt ir oficialiau bus paklausta apie tai, bet mums tai labai svarbu, tai rūpi. Ir paskutinis klausimas. Dabar e, prieimas prie kosmoso prieimo sąlygos keičiasi labai greitai ir čia vėl matom, kas vyks, vyksta JAV. Tai gal jūs galėtumėt pakalbėti, pateikti tam tikrų minčių apie būtent ES prieimo prie kosmoso galimybės, nes galbūt to kosmoso tiek daug ir nebeliks. Ar dabar kas nors norėtų dar paklausti, kalbėti? Niekas nenori. So thank you, Mr. Chair. I will. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pradėsiu nuo pono Marineskų klausimo. Būtent Egnus, kiek apima teritorijos. Dabar jau nauja, naujos kartos Egnos ir dabar ji apima visas 28 valstybės narės. Aišku, ten yra uh, pietų viduržėmio jūros regione ir rytų pietričių Europoje dar yra tam tikrų neapriektų vietų, bet kita vertus problema yra tai, kad, tai, ta, kad norint apriepti viską, reikės išeiti už ES e, kartu e, fizinių ribų ir tada reikės apriepti ir Šiaurės Afriką ir tai netaip paprasta. Dabar dėl biudžeto lėšų kosmoso reikmėms. Ar pakanka biudžeto lėšų? E, tik atsakysiu į klausimą e, būtent iš GNSS perspektyvos. Tai biudžeto lėšos iš šios e, finansinės programos laikomos tinkamomis, pakankamomis, bet dabar vėlgi žvelgdami į būsimą finansinę programą, tai aišku, turėsim numatyti lėšų, kad uh, kad e, vėlgi pakaktų lėšų naujos kartos šiai e, sistemai ir kad e, tikrai reikės tada atitinkamų biudžeto lėšų. O dabar dėl dviejų sudėtingų klausimų, dėl Brexit ir rinkimų rezultatų JAV. Dėl Brexit klausimą pateikė ponia Van Bonsvit. Dabar dėl Brexit tai komisijos generalinio direktorato Grau e, pozicija yra tokia - neužbėgti dėryboms už akių. Mes e, dalyvaujam tikslinėje darbo grupėje, komisijos tikslinėje darbo grupėje, analizuojam tam tikrus e, dalykus, bet kol kas konkrečių žingsnių dar nesijimam. Mes laukiam. Kol kas tiek laukiam. O pats galiu pasakyti, kad e, man tikrai e, šiaip jau mm, nemažai tenka darbo, e, tiesiog išlaikant išteklius, aš turiu galvoje jungtinių karalystių atstovus. O dabar dėl mm, paskutinių rinkimų JAV aš čia nenoriu leistis, į detalės, bet JAV, mūsų santykiai su JAV tai svarbu. Aš laikiausi, lankiausi kartą valstybės departamente Vašingtone ir, ir man buvo pasakyta, kad gal prieš dešimt metų mes ir suklydom tiesiog kažkaip ne, nepaisydami Galilėjo, bet dabar šiais metais uh, taryba mums suteikė įgaliojimus vėl pradėti dėrybas tarp komisijos ir JAF administracijos ir tai yra labai svarbu. Ir turiu pasakyti, kad e, pirmos dėrybos e, vyks Prahoje, pirmosios dėrybos. Tad, e, tad iš tikrųjų, matyti, tai, kas buvo nuspręsta prieš keliarius metus, buvo teisinga. O dabar dėl pono Zanonato klausimo klausimo apie tai, ar e, kosmoso strategijos keturių ramščių pakaks tam, kad galėsim atlaikyti tarptautinę konkurenciją. Maničiau, kad šis dokumentas, e, čia turiu galvoj patis, pono Patistono pranešimą, e, kartu yra glaustas, ambicingas. Aišku, tai, kas ten numatyta, reikės paversti konkrečiais veiksmais, žingsniais bet vis dėlto strategijoje matom elementų, e, kurie iš tikrųjų yra labai svarbus, užtikrinant konkurenciją pasaulinių lygių. Toliau buvo klausimas, ką galėtume konkrečiai nuveikti, kad galėtume užtikrinti savo konkurencingumą kitų tų galybių pasaulio valstybių e, veikiančių kosmose mm, kontekste. Bet čia mm, vėlgi pasakysiu, kad mūsų kosmoso tas sektorius gerokai sus, susifragmentavęs. Tai jau yra nacionalinių lygių, bet ir Europos lygių mes tikrai galėtume nuveikti geriau. Čia dabar kosmoso sektoriaus klausimus uh, dažnai kūruoja skirtingi, sakykime, komisijos generaliniai direktoratai, kurie kartais ir nežino, kas ką daro. Tad mes turėtume pirmiausia pradėti nuo informuotumo skatinimo, būtent žinojimo apie tai, kaip kosmosas e, galėtų teikti naudą įvairiems kitiems sektoriams - transportui, geležinkeliams, sakykime, ar dar kitiems sektoriams ir tada atsižvelgdami tai galėtų imtis konkrečių veiksmų. Toliau buvo paklausta kartu ir apie saugumo, grėsmę saugumui. Ponas Buzekas irgi pateikė panašų klausimą. Tai pirmiausia, vėl aš pasiremsiu GNSS pasaulinio palidovinės navigacijos sistema čia šiaip platesnis vaizdas, bet kai kalbam apie GNSS, tai mes visada kalbam apie saugumą ir apie riziką. Ir aišku, darom tokią bendrą prielaidą, kad problemos iki galo nepašalinsim, ji visada buvo ir yra. Ir manyčiau, kad toji mūsų GNSS sistema tinkamai suformuota, ji gali atremti grėsmes bet grėsmės saugumui nėra kažkokios pastovius, jos keičiasi, ne kasdien, bet nuolat keičiasi, tad atsiranda naujų grėsmių, bet mes vis dėlto mūsų sistema spėja reaguoti ir į naujas grėsmės. Yra tam tikrų sistemos funkcijų. Ir pabrėšiu dar kartą, GNSS e, sistemoje iš tikrųjų yra numatyta grėsmių atremimo priemonių. Mes tikrai gerų rezultatų pasiekėm. Toliau, dar vienas klausimas dėl. Dėl naujųjų mikroschemų. Dabar šiandien mums tenka 40 procentų e, tos e, tokių būtent tų schemų, mikroschemų modelių ir būtent tai yra tiesiog Galilėjo programos dėka. Aš e, kas savaitę kalbuosi su svarbiausiais mm, šios, šios sektoriaus atstovais, amerikiečiais, Azijos atstovais bet jų mes daug neturime Europoje, tai mūsų silpnybė. Turim vieną tik tai subjektą, kuris e, dalyvauja tiesiog darybose. Ir čia Europa galėtų daugiau nuveikti. Bet e, čia reikėtų numatyti ir kartu biudžeto lėšų, kurios būtų numatytos tiems priemėjams GNSS. E, kalbu apie 100 milijonų eurų. To nepakanka. Mes tikrai turėtume e, vėlgi daugiau investuoti į prieimimo įrenginių e, būtent technologijas, kad neatsiliktume nuo JAV. Atrodo, klausimą, į klausimą dėl Brexit atsakiau, o paskutinis pono Buzeko klausimas apie išteklius, tai iš esmės, aš sakiau, kad mūsų agentūroje šiais metais dirba 103 darbuotojai. Ir dabar, žiūrint, kokio masto investicijas mes tvarkom, apsitai žvelgiant į į visą mūsų veiklą, tai tikrai mums tenka nemažai išbandymų. Bet mes nemažai e, perkam užsakomųjų paslaugų iš šalies. Tai nėra pats veiksmingiausias būdas, nes tos paslaugos daug kainuoja. Biudžeto požiūriu tai nėra e, geriausias kelias, e, bet tokie yra svarbiausi dalykai sudėtingi ir dabar m, mm, aš planuoju artimiausių metų pateikti biudžeto samatą, e, kuriuos mums reikėtų tam, kad tikrai galėtume įtvirtinti geresnę pusiausvyrą tarp darbo apimties ir išteklių. Ir paskutinis klausimas apie komunikavimą. Tikrai gera mintis buvo pasakyta ir čia tikrai sunkumų nemažai, bet mes iš tikrųjų turim uh, kalbėti su e, įvairiom tom auditorijom ir aiškinti, kokią naudą teikia GNSS ar kokią naudą gali teikti. Čia dabar ne per seniausia buvo renginys Bruselėje ir buvo vėlgi uh, E, renginys, kuris sulaukė apskritai viso pasaulio mastų vien, tai, milijonų, sakykime, lankytojų. Tad čia vėlgi toks pavyzdys, rodantis, kaip mes galėtume aiškinti privalumus tos sistemos e, visuomeniai. Um, so uh, Ponas Batistų. Dėkuoju, pirmininkė, pabandysiu atsakyti kai kurios klausimus, kai kuriuos uh, jau kolega atsakė, pakalbėjo dėl biudžeto. E, yra įvairios analizės, kuri rodo, kad investicijos kosmose gali nešti e, gražą iki 2,6-2,7 kartų. Taigi investicijas į kosmosą yra to vertos, jos atneša naudai visuomeniai. Europos Sąjungoje yra apie 500 milijonų gyventojų, daugiau kaip JAV ir Rusijoje. Tai e, tų investicijų e, erdvė yra gana plati. E, nes e, tikrai kosmosas gali prisidėti prie ekonomikos augimo, prie geresnio išteklių panaudojimo. Tad į tai turime žvelgti atvirai. Tai, ką šiandien turime, tai atsirado ne magijos dėka, tai yra e, istorinis pasiekimas. Taip, pastarojo metų įvykiai e, šiek tiek pakeitė situaciją, bet kol kas mes atsiliekame nuo JAV. E, Trumpas. E, grįžau iš JAV, ką tik buvau tą naktį tenai, mačiau, kaip žmonės verkė. Iš tikrųjų, nemažai nusivylusių žmonių tenai. Ir aš grįždamas galvojau apie tai, kas, kas dabar įvyks. Abi, jokios abejonės e, šiek tiek e, bus pokyčių. Tačiau vienas dalykas yra svarbus. Europai iškyla, iškyla iššūkis išmokti veikti vienai, ypatingai kosmose ir ekonomikoje. Taip, tai yra iššūka, bet e, iššūkis, bet tai e, svarbus iššūkis ir mes turime daug dalykų, kur mes patys vieni dabar turime apsispręsti dėl mūsų ateities, ar tai būtų Galilėjo, ar kažkokios kitas programos ir reikia tai žiūrėti teigiamai, o ne į kaip kokį sunkumą. Toliau pono Zananato pastabos. Ar e, kosmoso strategijos e, pasirinkti ramščiai yra teisingi? E, komisijos pastangos rengiant šią strategiją tikrai sveikintinos, mes sveikiname jas. E, Italijos kosmoso agentūra dalyvavo daugelį susitikimų su komisija, kalbėjo ir apie tai. Taip, e, tai neblogas startas, geras startas. Reikalas tas, kad e, kosmoso užkariavimas ES yra nesenas procesas, gal prieš 40 metų viskas prasidėjo. Lisabonoje per tą laiką padaryta didžiulė pažanga ir pasiekta labai svarbių rezultatų. Taigi dokumentas labai geras, tinkamai atspindi dabartinę situaciją. Žinome, kad po metų dviejų ar trijų e, strategiją reiks atnaujinti. Viskas labai greitai keičiasi. E, Tarptų elementų, kurie atsispindi strategijoje, mane labiausiai neramina ne pinigai, nes e, tą reikalą galima keisti politiniais sprendimais. Taip pat ir technologijos nekelia problemų, mes turime puikių technologijų, turime puikią pramonę, pasklidusią įvairiuose šalise, aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Mane labiausiai e, neramina e, tas rizikos baimės požiūris, e, kuris e, vis dar e, vyrauja Europoje, kai bijomas imtis rizikos, norint kažką pasiekti, visi galvoja, kad jeigu rizikuosite ir jums nepasiseks, tai jūs mirsite. Iš tiesų, požiūris turi būti kitas. Jeigu nepasiseks, tai turėsite dar vieną galimybę bandyti. Uh, E, ir tai, ko gero, mm, svarbiausias e, dalykas. Mm, galbūt Europoje skirtingos valstybės galėtų prisidėti savo skirtingais požiūriais, tai skirtingos kultūros gali paskatinti kitas e, kultūras, bet kosmosas rytyje tai didžiausias iššūkis, tai e, E, išsikelti savo ambicingus e, veiksmus ir nebijoti rizikuoti. Kinija ir Indija. Mano nuomonė, čia mes kalbame apie mokslo ir technologijų galę užtikrinti, kad galėtų veikti ir diplomatija. Taigi kosmoso mokslas turi didelės galės kurti sąsajas, e, sąsajas tarp e, įvairių valstybių, net ir sunkiais laikais. E, aš turiu 20 metų bendradarbiavimo patirtį su Kinija, reikia bendradarbiauti E, su tomis šalimis mokslas rytyje, kosmoso tyrimas rytyje, kelionių į Marsą, dar kitur srityje. Tik tai taip mes galėsime realizuoti tai, ką esame sumanę. Tad e, reikia daug dar čia nuveikti, stiprinant tą bendradarbiavimą. Ponas Zanato klausė apie Italiją, aš e, atsakiau jau kažkuria prasme E, mums reikia visuotinio, labiau koordinuoto požiūrio. E, iš tikrųjų, tai neblogai veikia pastaruoju metu. E, kosmoso agentūros biudžetas išaugo. Na ir tai taip pat prisėda prie ekonomikos stimuliavimo. Buvo keletas klausimų iš pirmininko pusės. Taip, ES e, kosmoso vaizdas iš tikrųjų yra sudėtingas, kosmoso sektoriaus vaizdas. E, iki Lisabonos sutarties, e, iki ES įsijungiant į, į šį žaidimą egzistavo tik nacionalinės agentūros ir ESA agentūra. Viskas buvo aišku, visas turėjo labai aiškius vaidmenys, nacionalinės ir Europos agentūra ir e, buvo ieškama galimybių, e, kaip surasti pakankamai išteklių, kuriant technologijas, e, kuriant galimybės pakelti didesnį krovinį ir taip toliau. Nuo, nuo to laiko, kai ES atsirado ambicingos ir svarbios strategijos šioje srityje, tarptų dviejų institucijų atsirado tam tikras konkurencijos elementas. E, ir čia iš tikrųjų reikia žiūrėti, ką reikėtų nuveikti, kad e, ESA ir komisija vieną kitą papildytų. E, ši situacija nesena, dviejų su pusės metų senumo, labai daug čia pasakyti negaliu bet mm, matome, kad ateina labai svarbių naujokų į šį sektorių, e, pusiausvėra keitėsi, o žaidimo taisyklės labai aiškiai dar nėra suformuluotos. Aš manau, kad ESA turi, turi e, e, didžiulių galimybių, tai jie yra pirmose gretose, kai eina kalba apie mokslo tyrimus, kosmoso tyrimus ir taip toliau. Ir žinoma, tą reikia derinti su komisijos e, e, veiksmais, e, kurie galbūt yra labai ambicingi, bet jie neturi pakankamai išteklių juos realizuoti. Pirmininkas. Jūs kalbate čia apie ESA ir Europos komisiją. O dabar, e, ką pasakytumėte apie GSA agentūrą, kuri čia su mumis yra? Na, e, GSA buvo komisija sukurta kaip agentūra, kuri būtų kompetentinga vienoje ar kitoje e, konkrečioje techninėje srityje. ESA yra kitas e, dalykas. Aš nemanau, kad ESA bando užgriepti komisijos atsakomybės. Iš pradžių buvo pasakyta, kad GSA e, agentūra yra reguliuoja, e, reglamentuojanti institucija, taigi panašiai kaip komisija. Na, iš valdysenos požiūrio taško taip. Mano e, steigėjai yra valstybės narės ir komisija, bet e, mano agentūra susitelkė ties veikla ir paslaugų teikimu. O tarpu ESA susitelkė ties naujų technologijų kūrimu. O mes tą sistemą dislokuojame. Taigi mes priimame tą sistemą ir priverčiame ją veikti, priverčiame ją teikti paslaugas. Tai šia prasme nėra tikros konkurencijos su ESA agentūra. E, yra ir kitų pavyzdžių, Tai reiškia, kad Europos kosmoso agentūra nėra e, reguliavimo institucija, ar ne? Ne. Ne. Es e, vaidina svarbu vaidmenį formuojant pramonės politiką, bet negalima jos apibūdinti kaip reguliavimo institucijos. Ir dar viena pastaba mm, dėl prieigos prie, prie kosmoso, dėl konkrečių idėjų. Ir paleisti raketą, nors sunku patikėti, yra pelninga veikla. E, niekas šimtą raketų per metus nepaleidžia, taigi automatiškai mes e, kalbame apie sistemą. Kiekviena įmonė turi tam tikrą pelną gauti, kitaip jį žlugtų. E, ir vienintelis būdas užtikrinti, kad jie nežlugtų, yra viešuosios investicijos. jei galvosite apie e, tam tikrą balansą suvedimą, tai 2013 metais ESA ir pramonė žengė labai svarbu žingsnį. Prisėmė atsakomybę atsižvelgti į rinkos poreikius e, ir iššūkius ir juos e, permetė esai, o ne pramoniai. E, bet ateityje nuo 20-21 metų e, e, paleidėjai, užsijimantis krovinių išvedimu į kosmosą, veiks patys atskirai, be jokios paramos. E, Ir čia atsiranda tam tikrų problemų, nes būtent komisija yra vienas e, iš didžiausių e, tokių paslaugų vartotojų. Mes e, negalime daryti kompromisų ir prarasti ES teisę į, į, į kosmosą. Ir e, e, turime neužmiršti, kad Rusija, Kinija ir netgi privatus e, nešėjų kūrėjai laikosi verslo modelio, kuris neišvengiamai naudoja taip pat ir viešąjį kapitalą. Papildomas klausimas, ponas Količek. E, Nežinau, gal nesupratote mano klausimo dėl vertimo galėčiau angliškai, prancūziškai, ispaniškai paklausti. Ikor panaudojimo e, galėjo programoje, e, kokie yra santykiai jūsų agentūros programos e, su Rusija ir Kinija. Na ir trečias klausimas. E, pakartotinas raketų e, paleidėjų variklių panaudojimas. Dėkui, dar daugiau klausimų negu kad pradžioje, sako pirmininkas, labai nesažininga bet e, galbūt jūs trumpai galėtumėte atsakyti. E, labai greitai tuos du klausimus e, atsiprašau, kad ne, neatsakiau. Į tuos klausimus buvo gal vertimų su, problemų su vertimu. A, dėl elektroninio skambučio jūs klausėte. Taip. E, Jūs žinote, kad reglamentas šioje srityje pradės veikti nuo 18 metų ir e, visi naujieji automobiliai turės jau e, elektroninio skambučio imtuvą įmontuotą. Aš manau, kad tai geras pavyzdys, kaip e, reguliavimas gali padėti rinkai plėtotis ir, ir e, labiau panaudoti Galilėjo. Taigi e, tas įsigalios 18 metais. Kiek turime palidovų kosmose? E, kol kas turime 14 ir tuoj pat iš Prancūzų Gvianos bus paliesti dar keturi palidovai, pirmą kartą keturi vienu metu ir tada turėsime jau 18, o kitais e, metais Ariana 5 išves į, į erdvę dar keturis. Oh, thank you for repeating the question because indeed I had a similar uh, problem with it. So, uh... E, dėkui ir man buvo tam tikrų problemų su vertimu. Klausėte apie bendradarbiavimą su Rusija ir Kinija. Su Kinija bendradarbiavime dviejose srityse, mėnulio žemėlapių sudarimo srityje, mes naudojamės vienos kiniečių observatorijos duomenimis ir siūlome savo patirtį ir technologijas, panaudodami mm, daugia spektrę informaciją, norint sukurti tuos žemėlapius. Na ir paskui mes dar bandome tirti tam tikrus reiškinius susijusius su žemės drebėjimais, taigi iš kosmoso stebime tam tikrus dalykus, kurie, padėt, kurie yra e, artimai susijęs su žemės drebėjimais. Tai e, tokios e, mūsų bendradarbiavimo sritys. E, Kalbame taip pat ir apie galimybę e, sukurti e, kosmoso e, erdvės e, stotį, kurioje galėtų gyventi žmonės. Su Rusija mūsų bendradarbiavimas daugiausia yra susijęs su klimato ir aplinkos tyrimais. E, Mes keliame savo technologijas į geostacionarę orbitą, e, kad galima pritaikyti tas technologijas e, žemės ūkyje. Ir tai taip pat yra susijęs su klimato kaitos galimu poveikiu. E, kitas klausimas - antrinės panaudojimas ar pakartotinas naudojimas. ESA dabar pradėjo atskirus uh, E, tyrimus šitoje srityje. Yra nauja pro, programa, kuri galvoja apie ateitį, apie Arianą 7 projektą ir galimybę sumažinti išlaidas. E. Ačiū abiems kalbėtojams. Dabar perėsime prie antros dalies. Pakviesiu poną Tortorą ir poną Prunarijų Kviečiu abu jūs atvykti į salės priekį. Pradėsime nuo pono Tortoros, kuris yra Europos e, kosmoso politikos instituto vadovas, ne agentūros, bet instituto kosmoso politikos. Suprantu, kad jūs susimėte labai techniškais moksliniais tyrimais, fundamentaliaisiais. Inovacijomis galbūt apie tai taip pat pakalbėsite, nes mums tai labai įdomu. Taigi, Kosmoso politikos institutas. Dėkuoju, ponia Puzekai, man labai malonu, kad pakvietėte mane pasisakyti. Aš vos prieš keletą mėnesių buvau paskirtas į dabartinės pareigas. Europos kosmoso institucija, institutas yra idėjų centras. Mes e, rengiame tyrimus, generuojame idėjas apie tai, kaip galėtų plėtotis Europos kosmoso politika. Taip pat mes e, žiūrime tai, kas vyksta pasaulyje, kitur, dirbame vienoje, tai yra labai gera geografinė vieta, nes e, mes e, matome, kad tai yra tarsi langas į pasaulį, nes veikia jungtinių tautų padaliniai taip pat vyksta daug įvairių tarptautinių diskusijų apie kosmoso teisę. Manau, kad tokiu būdu šiek tiek pristačiau Jums mūsų instituto tikslą. To instituto, kuriam atstovauju šiandieną. Manęs buvo paprašyta, kad aš pakalbėčiau apie konkurencingumą, tačiau pirmiausiai norėčiau kreiptis į Jūs ir padėkoti paprastai pabaigoje dėkojama, bet aš norėčiau tą padaryti pradžioje. Norėjau padėkoti vicepirmininkui Šefkovičiui, komisijos nariai Benkovskai, augimo generaliniam direktoratui, Europos kosmoso agentūrai ir valstybėms narėms. Dėkoju už tai, kad šiais metais kosmosas tapo vienu svarbiausių ES politinės darbo tvarkės klausimų. Ši iniciatyva tikrai yra puiki. Europos e, kosmoso strategija. Šis dokumentas e, pasirodė laiku, jis labai naudingas ir taip pat aš dėkuoju Europos parlamentui, kad remia šį procesą, nes e, labai apie svarbius dalykus kalbame. Tačiau aš minėsiu tik tai klausimus susijusius su konkurencingumu. Pirmasis dalykas yra apibriežti tai, ką tai reiškia ir kas yra svarbiausia, kodėl reikia būti konkurencingu. Tai nėra kažkokia absoliuti, bet santykinė veikiau vertybė, reikia būti konkurencingu, lyginant save su tuo, ką kiti darai. Negalima sakyti, kad esi konkurencingas visiems laikams. Reikia dirbti, kad užsitikrintum tam tikrą konkurencingumo lygmenį ir reikia nuolat dirbti, nes reikia atsižvelgti ir į pokyčius veikloje ir įvairias kompetencijas, tiksliau žiūrėti į pasiekimus konkurentų kitose pasaulio dalyse. Būtent dėl šios priežasties konkurencingumą, savo konkurencinę padėtį reikia nuolat gerinti ir tai yra žaidimas be pabaigos reikia remti šį procesą e, visą laiką, galbūt tai šiek tiek e, liūdina, bet taip viskas turi būti daroma. Ir mes matome, kad daug e, priežasčių turime dar aktyviau veikti šioje srityje. Viena iš problemų, kuri, kuri galbūt ne visuomet leidžia veiksmingai žiūrėti konkurencingumą, yra įvertinimas savo padėties, kaip galima įvertinti savo konkurencingumą. Vienas, vienintelis būdas yra konkuruojant tarptautinėje rinkoje. Ir vadovantis šią prielaidą, šiandieną galime gana su pasitikėjimu nemažu pasakyti, jog Europos pramonė tikrai yra konkurencinga nes e, tai pademonstruojama visą laiką, kai atsiranda galimybė. Pavyzdžiui, kai mes konkuruojame atviroje, teisingoje rinkoje ir tie e, du elementai labai svarbus. Mes suprantame, kad dabar 15 tiksliau, tiksliau metais 43 e, procentai apyvartos e, buvo komercinėje rinkoje ir tai yra ypatinga padėtis pasaulio mastu, bet dar norėčiau paminėti vieną dalyką. E, konkurencingumas yra susijęs su pramonė. Palyginsiu tai su mokslu. Niekas turbūt neprieštaraus tam, kad mokslininkų bendruomenė yra uh, E, ta, su kuria turi būti konsultuojamasi, kai rengiamos naujos mokslinės misijos, uždaviniai formuluojami. Ir žmonės turi labai daug minčių. Nes ir dėl to kyla problemų, nes jeigu iš tikrai reikia užtikrinti konkurencingumą, tai tuomet reikia į pačią pramonę kreiptis, kad būtų įvertinti jos poreikį ir niekas kitas už pramonę negali aiškiau suformuluoti prioritetų, kuriuos reikia įgyvendinti, kad būtų sustiprintas konkurencingumas. Jeigu, pavyzdžiui, siekiama kitų tikslų, ne konkurencingumo tikslo, jeigu, pavyzdžiui, uždaviniai instituciniai formuojami, tai yra kas kita, bet jeigu norima remti konkurencingumą, tai tuomet pramonė turėtų ir nustatinėti darbo atvarkę. Ironija yra ta, kad šiuo metu vykstant tam tikriems Europoje procesams, įgyvendinant e, pasirengiamusius darbus įvairioms programoms, mokslių tyrimų, technologijų programoms, e, programas įgyvendinama, pramonė, su pramonė konsultuojamasi, bet nepakankamai. Ir tu reikia tą daryti ir reikia labiau įtraukti pramonę, pramonės atstovus. Ir kaip remti konkurencingumą. Nėra lengva apibrėžti, kodėl tai reikia daryti. Pirmiausia, reikia kalbėti apie viešąją paramą konkurencingumui. Ir trumpai galiu pasakyti, kad mums reikia suvienodinti sąlygas veikimo mūsų ir konkurentų. Ką tai reiškia? Ir kodėl ne vienodos tos sąlygos taip stipriai? Egzistuoja didelis disbalansas e, žiūrint į vietos rinkų dydį įvairiuose pasaulio regionuose. Ir šiandieną instituciniai poreikiai paklausa yra gana nedideli, lyginant, pavyzdžiui, su tuo, kas vyksta JAV. Ir galėčiau taip pat paminėti Rusiją, Kiniją ar Japoniją ar kitas e, šalis, kurios daug naudoja kosmoso pasiekimus. 43 procentai e, tiek mūsų apyvartos e, komercinėje rinkoje, o 53 procentai institucijose panaudojama ir tai yra unikalus išgirskatinis dalykas pasaulyje. JAV 80 vos ne 100 procentų, e, Indijoje 100, Kinijoje 100 ir taip pat Japonijoje, Rusijoje beveik 100. Ir mes turime nepamiršti šio fakto kad institucijų poreikiai ar paklausa iš institucijų netitinka situacijos. Ir kitas klausimas, kas yra esmė, ką reikiam pasiekti? Reikia užtikrinti neribotą prieigą Europos pramonė prie naujausių pasiekimų visose srityse mes negalime kol kas to pasiūlyti. Jeigu įmonė negali savo klientams užtikrinti naujausių pasiekimų, naujausių rezultatų, ar tai būtų komerciniai ar instituciniai e, vartotojai, klientai, tai tos įmonės e, nebegali veikti rinkoje ir reikia, esant e, pakankamai neblogoms ekonominės sąlygoms, sugebėti užtikrinti rezultatų pateikimą. Dabar kaip įvertinti visą tai? Kaip pasiekti, kaip sakiau, reikia e, pasikliauti labiau pramonės vertimo apie poreikius. Europoje šiuo metu padėtis yra sudariusi visai nebloga, nes aš nežinau kito pasaulio regiono, kur pramonė, pramonės atstovai galėtų sėdėti prie to paties stalo ir kartu uh, tartis dėl priemonių planų e, apie technologinius poreikius. Tai yra dalykas, kuriuo reikia pasinaudoti. Aišku, taip pat yra prioritetų klausimas ir jį reikia spręsti pagal kiekvieną sektorių skirai. Kiekvienos sektoriaus prioritetus reikia apibriežti. Pavyzdžiui, žemės stebėjimas turėtų būti dėsnis prioritetas negu navigacija. Tai yra kitas dalykas, tai yra politinis, visiškai politinis sprendimas, bet vienoje srityje, viename sektoriuje e, pramonė tikrai gali e, parengti trumpą prioritėtų sąrašą. Antras dalykas - užtikrinti didelį technologinio pasire... aukštą technologinio pasirengimo lygmenį e, viešųjų, viešosiuose programuose. Tai yra susijęs su ilgalaikiais planais, su pradiniais technologinių plėtros etapais, tai yra gerai, bet jeigu mes norime spręsti konkurencingumo problemas, tai mm, yra visai kitas klausimas. E, konkurencingumas siemas su aukšta techninė parengtimi, nes reikia ne technologijų, o produktų galiausiai, kad būtų galima išlikti konkurencingiams. Ir jeigu pačiasime į institucijų poreikius, kaip sakiau, lyginant su kitomis susidydžių Europos ir Europos ekonominėmis sąlygomis, tai poreikis institucinis yra nedidelis. Ir vietos rinkų plėtoti e, kosmoso paslaugoms yra svarbu apie tai kalbama komisijos dokumente, tai yra Europos kosmoso strategija ir ši iniciatyva yra tikrai labai gera. Dar e, reikia paminėti keletą įmanomų dalykų nefinansinė, pavyzdžiui, parama pramoniai. Tai yra taip pat sveikintas dalykas ES e, kosmoso ekonomikos diplomatija. Ir komisija turi gerų iniciatyvų e, prieiga prie finansavimo kosmoso veiksmų. Tai yra labai gerai, taip pat parama MVI. Bet yra nefinansinių aspektų, kurie nemažiau svarbus. Minėjau biudžeto E, finansavimo numatomumą, įsipareigojimą ilgalaikiai, taisyklių stabilumas, infrastruktūros saugumas. Visas tas sąlygas reikia patenkinti, norint paskatinti privačias investicijas šiame sektoriuje. Tos sąlygos yra būtinos. Ir taip pat reikia pasiū, pasiūlyti novatoriškų viešųjų pirkimo sistemų nes tai e, susijęs su institucijų ir pramonės ryšiais. Buvo minimos kai kurios iniciatyvos. Svarbiausi da dalykai. Pirmą kartą matome, kad JAV federalinė vyriausybė nusprendė pakeisti poziciją, pakeitė savo poziciją kaip visagalio kliento, perėjo prie vartotojo pozicijos. Ir tai susijęs su labai dideliu poveikiu pramoniai Ir kalbu apie santykius su institucijomis ir klausimas, kaip Europa yra pasirengusi įgyvendinti tokį pokytį. Ir tai yra nepaprastai įdomi tema. Ir dar e, baigdamas noriu kai ką pasakyti, manau, kad jau savo laiką e, išnaudojau. Norėčiau paminėti keletą temų kurios nenagrinėjamos dabartinėme dokumente komisijos ir kurios galėtų būti labai įdomios ateityje plėtojant Europos kosmoso strategiją. Tai yra saugumo kosmose klausimas, nes atsiranda naujos grėsmės kosmose, kai yra pirmiausia vis daugiau objektų, atsiranda nuolaužų, bet taip pat ir veikėjų daugėja. E, užslėpti tas ginklavimasis kosmose šiuo metu, nesu girdėjęs apie, jo, apie ES poziciją šio klausimu. Ir reikia nepamiršti tų dalykų, galima uh, paralelę nubrėžti tarp to, kas vyksta kibernetinėje erdvėje ir kosmose. RN6 e, e, ir kitos panašios priemonės yra labai geros, kalbu apie paleidimo įrangą, tai gali sureaguoti į visus segmentus, visų segmentų poreikius, bet šiuo metu mes nieko nesakome apie labai mažus paleidimo įrenginius, o rinka e, yra, rinko yra didelių labai poreikių, nes labai daug leidžiama mažų palidovų. Toliau, ar institucijos turi kokį nors vaidmenį, ar viską palikti privačiam sektoriui reikės į tuos dalykus taip pat ieškoti atsakymų. Ir kitas segmentas labai didelis paleidimo raketos. JAV dabar yra m, mm, kuriama tokia raketa, bet Europa galbūt turėtų pagalvoti, ką jie ateityje norės daryti, kaip užsitikrinti, pavyzdžiui, tarptautinį e, bendradarbiavimą e, kosmoso tyrinėjimuose ir tam beje reikės e, didelių paleidimo renginių, o pirkti bilietus iš kitų, neaišku, ar tai yra geriausia išeitis. Kaip sakiau, veikėjų daugėja viešų, privačių ir atsiranda kosmoso valdysenos klausimai, nes e, mes e, turime vidaus erdvėje valdyseną ir reikės išorinėje erdvėje užsitikrinti deramą valdyseną taip pat. Mes nežinome, kas bus toliau su kosmoso tyrinėjimais, kokie yra ketinimai, planai ES šioje srityje. Yra daug diskusijų tarptautinėje arenoje ir manau, kad ES turėtų dalyvauti. Speaker in the second panel Labai ačiū. Toliau kitas prelegentas, ponas Prinarijų, jis yra Rumunijos kosmoso agentūros narys, bet mums jis pirmiausia kosmonautas. Taip, prieš 35 metus buvau kosmonautas, tad taip, reikėjo paklausti jūsų apie tai, bet mus labai domina, domins jūsų pranešimas. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmieji komiteto nariai. Aš esu 103 e, žmogus, e, šios planetos žmogus, kuris matė planetos e, grožį ir kartu planetos žaistas iš kosmoso. Mūsų planeta yra unikali, joje nėra sienų, nėra interesų, intrigų, nėra krizių, bet šokiruoja iš tikrųjų tai, ką matom iš kosmoso ir matom tą anonimiškumą tų, kurie teršia e, žemę, kurie ardo e, ozono sluoksnį ir stato į pavojų žmonių sveikatą ir apskritai busimų kartų egzistencijos pagrindus kerta. Tad taip, aš esu sukaupęs kosmoso patirties ir dalyvavau įvairiose organizacijose ir puikiai suvokiu, kokie svarbus yra mokslas ir technologijos, kartu ryštas ir tarptautinis bendradarbiavimas. Ir suvokiu tai, ką mes žmonės turėtume daryti, kad apsaugotume investiciją ir užtikrintume investicijas į ateitį ir išsaugotume žmonijos vertybės. Uh, Tad e, dabar aš ne per seniausia dalyvavau e, strateginių studijų institute ir prisidėjau prie kosmoso saugumo Europai tyrimo ir čia juo pasiremsiu šiuo tyrimu. Uh, 1300 palidovų sukasi aplink Žemę, juos yra paleidusios beveik 80 vairių šalių ir organizacijų ir tie palidovai teikia daugybę visokių paslaugų milijardam žmonių. ES yra paleidusi 18 palidovų ir dar per ateinančius 10-15 metų planuoja paleisti 30 tokių. Tad jų duomenys ir paslaugos naudojamos įvairiems tikslams, tokiems kaip žemės stebėjai, sena stebėsena, aplinkosaugos stebė, aplinkos stebėsena, iš anksti, ankstyvasis perspėjimas, žvalgyba, navigacija ir komunikacijos. Dėl Koperniko, tai e, taip, jis jau irgi prisidėjo prie Europos kosmoso politikos autonomiškumo ir čia reikia dabar e, tik tai skaidriai valdyti ir skatinti e, vers, verslo sąlygas. Ir labai svarbu e, nustatyti pusiausvyrą tarp e, išteklių ir kartu numatyti tinkamą prieigą prie duomenų, užtikrinant jų vis dėlto apsaugą. Tad e, Koperniko sistema iš tikrųjų gali atliepti galimu, galimas grėsmes. Ir, o dėl Galilėjo sistemos, e, e, vadinamosios GNSS sistemos ir EGNOS e, sistemos. Šios sistemos pateikia tikslios navigacijos paslaugas aviacijai, jūrų laivybai ir kitiems sektoriams. Tai čia jau projektai gerokai pasistumėja į priekį ir dabar tik tai reikia, kad jų teikiamos paslaugos tiesiog būtų įtvirtintos rinkoje. Uh, Tad dabar tam reikia peržiūrėti teisės aktus, performuluoti nuostatas, reik, e, patikrinti tam tikras nuostatas, jų, e, jų e, tinkamumą prieš įmantis teisės kūros ir neteisė kūros pasiūlymų. Tad Tad dabar reikėtų užtikrinti, kad EGNOS apimtų visą ES e, teritoriją ir čia e, kartu labai svarbus yra Galilėjo visiškas pajėgumas ir kartu reikia paremti Europos palidovų pramonės konkurencingumą užtikrinti, kad ES turėtų tik, tvirtą technologinę bazę, pramonės pajėgumų tam, kad būtų galima kurti, paleisti, e, valdyti, pasinaudoti e, kosmoso sistemomis. E, Europai reikia nepriklausomo prieimo prie kosmoso ir tam reikia, aišku, konkrečių ES veiksmų E, kurie dėrėtų e, ir su saugumu, ir apsaugos poreikiais. Ir labai gerai, kad komisija dabar e, remia mm, kosmoso moks, tai yra, mokslinio tyrimo ir vystimo veiklą ir kad skatina partnerystės su pramonės šakomis ir visa tai daroma sutarčių pagrindų ar tiesiog per bendras technologinės iniciatyvas. Tos bendrus technologinės iniciatyvos, apie kurias, kurias pasiūlė ponas Marinesku, tai iš tikrųjų grindžiamos bandomaisiais projektais ir komisija jų pagrindų galės e, e, patikrinti, pramon, ES pramonės konkurencingumą, numatant e, lėšas e, joms, kartu numatant e, lėšas iš privataus ir viešo sektoriaus partnerysčių. Čia reikia tiesiog laikytis tam tikro požiūrio, saugumo požiūrių, nes kosmo yra daugybė visokių pavojų, gali būti susidūrimų atvejus, gali būti signalų trūkdymo, kibernetiniai išpoliai, net ir galimi e, tiesiog palidovų naikinimo e, tiesiog ginklai panaudoti. Tad e, iš tikrųjų čia kalbam apie rizikos faktorius. Na, tam, kad atsakytume į tas grėsmės, tam reikia įvairių priemonių. Ir tai E, e, nes kosmos, kosmose esančios grėsmės yra vienodos visiems, e, visoms suinteresuotom šalims, tiek, tiek visuomeniai, tiek kariškiams, tiek įmonėms. Tad čia labai sunku, labai svarbu sustiprinti būtent kosmoso struktūrų atsparumą, numatyti tinkamas sąlygas įvairiai kosmoso veiklai. Tad čia labai svarbios tokios sistemos kaip e, kosmoso stebėsena, stebėsenos ir e, sėkimo sistema ir situacinio įsisamoninimo sistema. Jos prisideda būtent prie e, apsaugumo, prie saugumo. Ir dabar labai svarbu kad visa tai būtų įtraukta į strategiją, politiką, technologiją ir e, finansavimo e, sprendimus, kad tai apimtų visas grandis. 16 metai yra labai svarbus e, Europoje, Europai. Europai E, kosmoso saugumo prasme dabar jau Galilėjo pradinės paslaugos pradės, e, būt, e, pradės teikiam, teikiamos būti, Kopernikus vėlgi bus išplėsta, STT konsorciumas turbūt išsiplės ir kartu jau dabar paskelbta naujoje ES bendros strategijos ir užsienio bei saugumo politika bei uh, numatyti Europos e, gynybos veiksmai. Tad kosmoso sritis šiame kontekste yra labai svarbi. Ir galiausia, komisija dabar rengia kosmoso saugumo e, politiką ir tikimasi kartu indėlio iš Europos kosmoso agentūros. Tad e, šis ir panašus dialogai irgi gali prisidėti prie kosmoso saugumo. Ir kartu reikia palaikyti nuolatinį dialogą su tarptautiniais partneriais. Reikia pasinaudoti ekonominę diplomatiją, kartu e, priekybos politiką ir tam, kad būtų galima atverti naujas rinkas Europos įmonėms, e, atsakant į pasaulinius iššūkius. Tikiuosi, kalbėjau mm, nustatytą laiką. Labai ačiū. Taip, o dabar jau galim pradėti teikti klausimus ir po to juos atsakyti. Ponas Marinesku. Man atrodo, labai aiškiai buvo išdėstyta. Ponas Tortora tai išdėstė, kas yra konkurencingumas. Ir jeigu aš žiūriu Europos piliečių akimis, galvodamas apie e, Europos institucijas, tai tai reiškia, kad jie turi turėti prieimą prie tokių pačių paslaugų, kaip ir kitose srityse, na ir žinoma, prie aukštesnės kokybės paslaugų. Norėčiau iš jūsų sužinoti, jūsų nuomonė, ar Europa čia yra tokiam pačiam lygi kaip e, Azijos šalis ir JAV? Na ir jeigu ne, tai ką reikėtų padaryti e, tai situacijai pagerinti, jeigu to reikia. Reikalas tas, kad turime ten aukštai palidovus, bet privalome juos naudoti ir juos naudoti labai veiksmingai ekonomikos ir piliečių labai. O pono Prunarių norėčiau paklausti štai ko. Ponas Tortora e, paminėjo taip pat kosmoso e, tyrinėjimus. E, jūs pats buvote kosmose. Ką Jūs galvojate apie kosmoso tyrinėjimus? Ar ES turėtų labiau įsitraukti į, tą, į tokią veiklą kosmose? Nes kol kas e, Aš nemanau, kad kažkas yra planuojama ateičiai šią prasme. Ar galvojate, kad būtų įdomu užsiimti tokią veiklą, ar ne? Man atrodytų, kad būtų labai įdomu pradėti tokią veiklą, ar labiau tokią veiklą Europoje pradėti plėtoti. Dėkui. Thank you very much. Mr. Kohliček. Dėkui. Žodis ponui Kohliček. Dėkoju pirmininkė. Turiu tik du klausimus. Pirmasis, konkurencingumas iš tikrųjų yra svarbus dalykas. Kokiu dar reikėtų elementų, kad galėtume kelti palidovus į kosmosą, turiu galvoj, pačius palidovus, e, paleidimo mm, įrenginius ir kokios reikia infrastruktūros ant žemės. Ar e, tokių elementų reikia iš kitų trečiųjų šalių, iš už ES ribų? Ir antras klausimas, ar jūs e, planuojate mm, tirti ir tolesnę erdvę, tai yra toliau negu kad stacionarnės orbitos. Ar galvojate apie Saulės tyrinėjimus, mūsų e, sistemos e, tyrimus? Dėkui, e, aš norėčiau paprašyti, kad ponas Tortora, Europos kosmoso politikos instituto direktoriaus, paklausti, Kiek, kiek jūsų institutas yra įsitraukęs į Horizonto 2020 programos įgyvendimą? Na ir kaip mes galim, galėtume garantuoti, kad Horizontas 2020, nes jūsų pasakymas buvo bendro paudžio, o Horizontas 2020 mums suteikia pramoninį konkurencingumą. E, kokių matote trūkumų Horizontas 2020 programoje. Būtų labai įdomu e, išgirsti iš jūsų apie tai. Na ir dar e, vienas klausimas. Trečiasis. SpaceX e, sėkmė priklauso nuo to, ar JAV vyriausybė taps vartotojų. Tai e, ar Europoje mums reikia laukti, kol ES valstybės narės taps vartotojais ateityje? Ar e, esame e, tiek toli atsilikę nuo JAV situacijos? Toliau, menulio kaimo mintis. Ar pritartumėte tokiai minčiai, tokiai idėjai? Čia klausimas gal abiems iš jūsų. Uh, Mm, labai svarbu mums sužinoti apie tai ESA generalinis direktorius kažką panašaus e, yra pasiūlęs, jis pas mus atvyks po poros savaičių. Kaip paskatinti privačias investicijas e, Europoje? Eksim, atrodo, yra gera priemonė. Taigi iš viso penki, penki klausimai. Na ir taip pat. E, Noriu dar vieną klausimą ponui Prunarijų užduoti. E, Europos e, strateginių investicijų fondas, ko gero, galėtų leisti saugumo ir gynybos veiklams padėti veiksmingiau panaudoti kosminius pajėgumus. Ką Jūs galvotumėte apie tokius pajėgumus? Ir e, dar vienas klausimas Jums kokios grėsmės e, iškyla mūsų kosmoso pajėgumams Europoje politinio pabudžio, techninio pabudžio, finansinio, žinoma, tikrai e, finansinio pabudžio grėsmių yra, niekada per nelik daug pinigų ne, nėra. Tad dabar norėčiau paprašyti Jūsų atsakyti į mano kolegų ir mano paties klausimus. Dėkoju už labai įdomus e, klausimus, ponas Tortora. Atsakant ponui Marinesku, aš nematau priežasčių, kodėl Europa turėtų kažkaip gėdintis dėl to, e, ką jie šiuo metu yra pasiekusi dėl savo rezultatų. E, aš manau, kad jos pasiekimai tarptautinėje plotmėje, kosmosos rytėje yra labai aukštai vertinami, ar e, kosmoso e, žemės stebėsinos mokslas rytyje, ar kalbama apie paleidėjus, e, raketas nešėjas, ar Jano šeimą. Netgi sakyčiau, kad kosmosas yra viena iš kelių Europos kompetencijos sričių, lyginant su kitomis. Ir svarbus dalykas yra tai, kad Europa sugebėjo to pasiekti, išleisdama tik tai nedidelę dalį to, ką išleido kiti. galvojant apie BVP dalį. Taigi aš nematau priežasčių dabar kažkaip jaudintis dėl Europos šio sektoriaus kokybės ar konkurencingumo. Dabar ar reikėtų Europoje užsimti tyrimais, tyrinėjimais kosmose. Na, šiuo metu galbūt nėra tinkamiausias momentas, buvo ekonominė krizė ir taip ir taip, girdime tokių argumentų. Bet jeigu lauksime laikų, kai turėsime tiek pinigų, kad neturėsime kur judėti, ką su jais daryti, kol, kol pradėsime įsivaizduoti, kad Europa turi vaidinti vaidmenį kosmoso tyrimuose, tai žinoma, tai bus netinkamas kelias. Kitaip reikia klausti, ar Europa gali savo leisti visiškai nedalyvauti ateities tarptautinėme bendradarbiavime šitoje srityje, kuris neišvengiamai vyks. Nes šiuo metu yra judama link e, Saulės sistemos ir netgi e, tolesnių galaktikų tyrimų. Ir mano asmeninė reakcija būtų e, toks e, Europos ambicija e, būti žiniomis pagrysta visuomenė reiškia, kad ji turėtų tokio vaidmens siekti, turėtų tokių ambicijų turėti. Bet kol kas aš to nematau. dėl e, stebėsnos ir vietos nustatymo ir, ir to, kas šiuo metu vyksta. E, komisija paskelbė savo dokumentą skirtą šiam, šiai programai. E, tai tikrai sveikintinos pastangos. Bet Čia eina kalba apie įsipareigojimą padaryti viską, kas įmanoma padaryti ant žemės, remiantis prielaidą, kad mes e, labai plačiai pasinaudosime mūsų pajėgumais stebėti objektus orbitoje. Tai yra labai gerai, bet reikalas tas, kad reikia apibrėžti, kaip Europa gaus prieimą prie žinių, e, kurios reikalingos stebėti mažesnius objektus, kurių negalima sekti nuo žemės. Taigi reikia galvoti apie stebėsinos sistemas, kurios būtų orbitoje, kur, kurios galėtų stebėti kosminės šiukšlės, kurių vis daugėja ir daugėja. Mes e, generuojame e, šiukšlės e, greičiau negu kad jos sudega nusileisdamas į Žemės atmosferą. Taigi, iš tikrųjų, yra priežasčių čia jaudintis. Ir mes čia remiamės JAV pajėgumais kol kas. Nėra priežasčių to nedaryti, bet e, kie, e, reikalas tas, e, kiek mums yra priimtinas toks aklumo lygis, kiek, kiek mes galime leisti savo būti akliems. Aš manau, kad kol kas atsakymo tikslaus į tai nėra, bet šią problemą reikia spręsti. Ponas Buzikas klausė apie Horizontas 2020. Ne, kol kas mūsų institutas e, nedalyvauja toje programoje. Mes esame susisiekę su komisija, klausdami, kaip galima būtų tai padaryti e, dėl e, komisijos pastangų prisidėti prie konkurencingumo Aš manyčiau, kad e, pramonės lūkesčiai šią prasme bus patenkinti, bet tai priklausys e, nuo programos e, vadovybės nusiteikimo pramoniai suteikti daugiau žodžio organizuojant veiklą. Dabar kosminė stotis, e, vartotojų e, situacija. Dvi pastabas. E, SpaceX programa. Jeigu tai būtų buvusi tik NASA programa, tai tada dėl biudžeto tada būtų balsavusi tik tai Kalifornija. Bet šiuo atveju e, buvo nuspręsta tą pramoninę veiklą sutelkti vienoje vietoje, nepaskleisti jos e, įvairiose valstijose ir akivaizdu, kad e, e, ta programa nebūtų, nebūtų įgyvendinta vien tik tai viešųjų viešųjų e, finansų pagalba. Taigi yra įsipareigojimas e, nupirkti tai, e, ką e, SpaceX ketina, ketina pasiūlyti. Aš nesakau, kad reikia tokią sistemą e, kopijuoti. Aš manau, kad Ariane 6 e, yra E, ženklina labai e, aiškia evoliucija tinkama kryptimi, bet tai yra kompromisas. Pamatysime, ką nuspręs rinka, ar to kompromiso paten, e, užtenka ar ne. Kol kas, ko gero, per anksti. E, per anksti spėlioti. Kaip mes galime paskatinti privačias investicijas. Kaip aš sakiau, yra visa virtinė sąlygų. Aš bandžiau keletą paminėti. E, Tai pirmiausia, e, pademonstruoti aukštą veiklos lygį, užtikrinti ilgą, ilgalaikį stabilumą, ilgalaikius įsipareigojimus. E, vienas iš pavyzdžių galėtų būti Galilėjo. Kiekvieną kartą, kai galėjo susiduria su sunkumais, o tų e, sunkumų iš tikrųjų neišvengiamai yra, visada atsiranda nematyti, ne, nenumanomų problemų. E, E, technologija susiduria su sunkumais, e, nepavyksta paleisti palidovų ir taip toliau. Ir kiekvieną kartą atsiranda balsų, kurie kvestionuoja investicijas. Bet pagalvokite apie GPS sistemą. Patikėkite, praeitie ši sistema susidūrė su daugeliu problemų. Daug didesnių skaičiumi negu kad Galilėjo dabar. Bet ar girdėjote, kad kas nors kvestionavo GPS aktualumą JAV. Niekada to nebuvo. Aš manau, kad e, vieną dieną politikas formuotojai Europos Sąjungoje turi labai aiškiai pareikšti, kad taip, galėjo susidurė su sunkumais, bet mes ją, tą programą tikrai vykdysime ir vykdysime iki galo. Tai nuramintų privačius investuotojus, e, užtikrintų stabilumą, užtikrintų jų interesus. Toliau, e, saugumas, infrastruktūros sauga, iš tikrųjų tai vis auganti grėsmė. E, tam yra įvairių priežasčių, atsiranda naujų grėsmių ir be jokios abejonės, kad šią problemą taip pat reikia spręsti. Tai apima e, nemažai pastangų reglamentavimo prasme, tarptautinių diskusijų prasme, nes e, tikslų galima pasiekti tik tai dirbant tarptautiniu mastu. E, palyginkime kibernetinę erdvę, erdvę ir kosmon, kosmosą erdvę. Bet tarp jų yra panašių dalykų. Visų pirma, tai žmonijos bendras gėris, viso pasaulio piliečiai tomis erdvėmis naudojasi. Kita, tai dvi erdvės, kur nėra jokio tarptautinio valdysenos mechanizmo. Taigi kiekvienas gali ten daryti, ką nori. Ar tai būtų kibernetinė ar kosminė erdvė, naudodamėsi nacionaliniu reglamentavimu arba nesant jokiam reglamentavimui. Na, E, ir, ir nieks nieko negali pasakyti, nėra jokių sankcijų, jeigu net ir pačias minimaliausias taisyklės yra sulaužimas. Na ir dar viena problema su tomis erdvėmis yra e, paslėpta jų militarizacija. Pabandysiu, e, pabandysiu paaiškinti, ką turiu galvoj. Lengviau tai padaryti kalbant apie kibernetinę erdvę. Bet tos problemos lygiakrečias ir kosminės erdvės situacija e, iš tikrųjų kelia nerimą šiuo metu. Na, atrodo, kad atsakiau jums. A, dėl dėl e, Mėnulio kaimelio. Taip, tai yra susiję, žinoma, su uh, kosmoso tyrimais, uh, veiksmų kosmose potencialo panaudojimu. Uh, be jokios abejonės, uh, mėnulis uh, akivaizdžiai yra kitas logiškas žingsnis. Ar tai turėtų būti kaimas, ar kažkokie kitokie veiksmai. Uh, Čia yra kitas reikalas, čia priklauso nuo technologijų ir, ir taip toliau, nuo kitų pasirinkimų. It's my turn, Mr. Chairman. Dabar mano eilė pirmininkė. Pirmiausia, apie tyrinėjimus. Manau, kad tai susijęs su žiniomis ir pažanga. Europa negali atsilikti, jie turi užsitikrinti naują pažangos ir žinių lygmenį tirnėdama išorinę erdvę. Reikia daugiau žinoti apie Saulės sistemas, žvaigždės, galaktikas. Tai reiškia, kad mes žinotumsime daugiau apie tai, kaip atsirado Žemė, kaip atsirado gyvybė. Ir tai labai svarbu, norint numatyti ateitį, kas atsitiks mums, mūsų planetai. Nes, kaip žinia, dabar daug dėmesio skiriame Marsui. Atrodo, kad prieš daugybę metų, gal milijonus metų, e, buvo vandens Marse. Yra įrodymų, kad dirvos erozija e, įvykdė skysčiai. Ir dabar, e, žinodami, kas ten įvyko, galėtume žinoti, kas atsitiko ir atsitiks su mūsų planeta. Ir todėl turime uh, užsimti tyrimais. Taip pat ateina daug pavojų iš kosmoso. Pasižiūrėkime į orą. Tai susijęs su palaidovo elektroninė sistemų veikla, su elektroninės komunikacijų priemonėmis. Kartais e, tai veikia e, lėktuvų maršrutus ir tai kainuoja labai daug. Mes tyrinėdami turėtume geriau e, išsiaiškinti, dėl ko atsiranda tie reiškiniai, juos ištirti ir imtis techninių priemonių. E, išrasti techninių dalykų, kad būtų galima ateityje užkirsti kelią panašioms problemams. Asteroidai. Jie taip pat e, kelia grėsmę Žemė. Įsivaizduokite, kad e, tungus asteroidas e, suž, sunaikino 2000 kvadratinių kilometrų miško 1908 metais ir Anglijoje ir kitose šalyse. Tai buvo matoma 45 e, metrų e, tas asteroidas meteoritas buvo ne, prie Čelebinsko taip pat matėme panašų reiškinį. E, pastat, tai nukentėjo daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių. Ir mes apie šios reiškinius e, turime įsiaiškinti. Junktinėse tautose daug dėmesio skiriam atitinkams tyrimams. Ir dvi institucijos pradeda veikti. E, Tarptautinis asteroidų tyrinimo centras ir patariamoji grupė. Visos e, svarbiausios kosmoso agentūros taip pat dalyvauja, įskaitant Europos kosmoso agentūrą, toje veikloje. E, atliekami tyrimai ir vertinamas poveikis žemė. Galėčiau tęsti pavyzdžius, ką reiškia tyrinėjimai. Tai reiškia bendradarbiavimą, nes tyrinėjant e, gilinamas į visą, visai planetai aktualias problemas. Visai žemai. Tai reiškia didžiųjų kosmoso agentūrų bendradarbiavimą. Reikia kur kas daugiau lėšų, kurių negalėtų skirti viena atskira valstybė, ar tai būtų JAV, Kinija ar kokia kita šalis. Tai reiškia bendradarbiavimą, didelės lėšas ir sutelktą darbą. Mes e, taip pat turime m, mm, spręsti šalims bendras problemas, užtikrinant didesnį bendarbiavimą dėl Bėdulio kaimo. Tai susijęs su tyrimėjimais taip pat. Tuo pačiu metu gilinamasi į tai, kokią naudą tai atneš ateityje Europoje. Kas ta nauda? Pagalvokite apie tai. Yra daug gamtos išteklių vienulyje, kuriuos būtų galima panaudoti ir, pavyzdžiui, galbūt lengviau ir pigiau būtų e, išgauti kai kurias medžiagas mėnulėje. Kai kurios šalys dabar, pavyzdžiui, ieško e, vandenilio 3 trivalenčio e, tam, kad būtų galima ateityje gaminti iš jo energetiką ir energiją. Ir prasidės tyrimai. M, mėnulyje, paskui bus pereita prie kitų planetų. Tai yra tas mėnulio kaimas, jau yra nusistovėjusi savoka. Ir reikia, kad daugiau valstybių suprastų, jog būtina e, tyrinėti ir pasiekti atitinkamą žinių lygį ir pažangą. Pasižiūrėkime į, vėl į mėnulį. Tai 380 tūkstančių kilometrų nutolusi planeta, arčiausiai Žemės. Dėl to ir kalbame tą mėnulio kaimą. Toliau ES gynybos e, fondas. Panas Junkeris apie jį daug kalba. Europa, kaip ir bet koks kitas subjektas, kuris užsima kosmoso uh, reikalai susiduria su grėsmėmis įvairiais veiksniais, išorės, pavyzdžiui, aš minėjau šiukšlės, asteroidus ir panašiai, bet taip pat ir žmogiškiai veiksniai gali pasireikšti priešai, gali užpulti netgi nevalstybiniai priešai. Teroristai plečia savo veiklą ir anksčiau ar vėliau gali atsitikti taip, kad teroristinės grupės pasieks išorinį kosmosą. Jos turi pakankamai pinigų ir žinių mokslinių, kad galėtų kurti tam tikrus projektus ir tokiu būdu kels, kils pavojus ne tik Europos sistemams, bet ir kitų šalių sistemams. Mes turime būti pasiruošę e, atremti tuos naujus iššūkius, naujas grėsmės. E, kaip ir kibernetinės grėsmės. Mes daug lėšų skiriame gynybos sistemoms, e, norėdami susiprinti gynybą ir saugumą, bet e, ir kuo daugiau tam skirsime lėšų, tuo greičiau pamatysime praktinius rezultatus. Dar noriu pasakyti, kad istoriškai žiūrint, Tokios šalis kaip Rusija ar būsi Sovietų sąjunga ir JAV skiria daug dėmesio kosmosui. Pirmiausiai tai buvo susijęs su karin, karinė sritimi. Buvo uh, siekiama užtikrinti sistemų saugumą, neapsunkinti sistemos, o ES atsiliko. Uh, visose šiuose sityse. Ji pradėjo savo programas galvodant piliečius, e, įvairias prietaikas, o tik vėliau buvo pradėta galvoti apie sistemų saugumą. Dabar mes akcentuojame tai ir labai džiaugiuosi visomis iniciatyvomis, kurios Europos lygmenių bando e, apimti visus aspektus, finansuoti ir nustatyti bendrą strategiją. Ačiū, pirmininkė. Labai Jums ačiū. Ačiū už įdomius pasisakymus, atsakymus, išsamius. Taip, buvo labai įdomu e, išklausyti jūs, jūsų, daugiau sužinojom apie kosmoso klausimus. Labai ačiū prelegentams, ačiū kolegoms. Kitas mūsų susitikimas e, vyks komitete lapkričio 28-29 dienomis, tad labai greitai po trijų savaičių. Tad dar kartą labai, labai ačiū. Tikiuosi, kad ateities moksliniai tyrimai, ne vien tik tai menulio tyrimai, bet apskritai kosmoso tyrimai visi bus Europai sėkmingi. Ir linkiu jums ir jūsų atstovavimus institucijoms kuo geriausios sėkmės. Dar kartą visiems labai ačiū. Thank you. Thank you very much. Mr. Chairman, thank you very much. Great. Ready?